evening, good evening, dear colleagues. A good evening. Labą vakarą, e, kolegos. Labas vakaras, ponios ir ponai. Tai pirmasis e, komiteto e, posėdis po atostogų. Tie, kas iš jūsų dalyvavo e, prieš porą valandų bendrame e, posėdėje. Stebėjo, kad e, buvo labai geras posėdis, pradėtos dėrybos dėl kosmoso politikos ir taip pat kai kurie kolegos dalyvavo ir kartu su pranešėjų, tad iš tiesų daug dirbame. iki e, kadencijos pabaigos nebus daugiau negu trijų komiteto posėdžio, tad e, iš tiesų labai retas reiškinys įtre komiteto posėdis. Ypač turint galvoje, kad numatytas balsavimas, e, na, suprantu, jūs tai labai vertinate. Na, o, o labai rimtai kalbant, kai kas mūsų esam iš, iš Lenkijos ir šį vakarą esam aišku, labai liūdni, tačiau turime įveikti liūdėsi, eiti prieki. Tai mano pasiūlymas toks e, - dirbkime, vienikime Europą. Na, turbūt e, viską labai gerai suprantate. Nenoriu grįžti prie diskusijų vykusio plenarinėje e, sesijoje, plenarinio posėdžio metu. Tai ačiū visiems, kas dalyvauja. Paimkite savo korteles, išbandykite aparatus. Ar džiaugiatės sugrįžę į Europos parlamentą po, po švenčių? Toks mano klausimas bus, tai aišku, galite balsuoti savo nuožiūrą. Pradėkime balsuoti, baigime balsuoti. Okay. Good. Um. Na, gerai, atrodo, dauguma laimingų yra. Na, o dabar prie darbo atvarkės, darbuotojas tvirtininkas, ar, bū, tvirtinimas, ar būtų pastabų, ne, pastabų nėra. Eikime toliau prie ketvirto darbo, darbo atvarkės klausimo, elektroninės balsavimas. Pirmasis darbo atvarkės klausimas tai yra kompleksinė Europos pramonės politika dėl dirbtinio intelekto ir robotikos, pranešėjas kolega Ašlis Foksas. Ir dabar einame prie balsavimo procedūros kompromisas į, kas už, prieš susilaiko priimta, 49 pakeitimas. Atsiprašau, dėl pirmos dalies visgi, kas už, prieš susilaiko priimta, dėl antros dalies, kas už, prieš pasitikrinkime elektroniškai. Pradėkime balsuoti, baigime balsuoti. Atm atmesta. Antroji dalis 50. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dar kartą. Balsuojame, baigiame balsuoti. Atmesta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta 55. Dėl pirmos dalis, kas už, prieš, susilaiko Pasitikrinkime dėl pirmos dalies. Baigiame balsuoti. Priimta. Dėl antros dalies, kas už prieš susilaiko atmesta. 56, kas už prieš susilaiko priimta. 59, kas už prieš susilaiko priimta. 61 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 61. Sorry? They ask what about 60, 60 folds. Ah, well, I answer you, 60 folds. Taip, atsakysiu, 60 atkrenta. Jeigu pritarta 59, 60 atkrenta. Gerai. Taigi dėl 61 tikrinamės elektroniškai, baigiame balsuoti. Priimta. Jie kompromisas, kas už, prieš, sulaiko, priimta. 74, kas už, prieš, sulaiko atmestas. 76, kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 76. Baigiame balsuoti. Priimta 78 kartu su 79, e, kas už, prieš, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 82, kas už, prieš, laiko priimta. 83, kas už, prieš, reiktų pasitikrinti ir dėl šito, dėl 83. And I close the vote. Baigiame balsuoti. Priimta. 85. Kas už prieš sulaiko priimta. Aš kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. J kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Inko ketvirtas, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko penktas, kas už, prieš susilaiko priimta. Libė keturioliktas, pirma dalis, kas už, prieš susilaiko priimta. 95, kas už, prieš susilaiko priimta. 96, tai dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 96. Baigiame balsavimą. Atmesta. Dėl antros dalies, kas už, prieš, silaiko, priimta. 101 kas už prieš susilaiko priimta, 102 kas už prieš susilaiko priimta, ką kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 114 kas už prieš susilaiko priimta, 116 kas už prieš susilaiko priimta. 117 kas už prieš susilaiko priimta. L kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 125, kas už prieš susilaiko priimta. M kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 129, kas už prieš susilaiko priimta. 130, kas už prieš susilaiko priimta, 132, kas už prieš susilaiko priimta, 133, kas už prieš silaiko pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Primta. Jūri 3. Kas už prieš susilaiko primta, 134 kas už prieš susilaiko primta, 135 kas už prieš susilaiko primta, 139 kas už prieš susilaiko primta, 142 kas už prieš susilaiko priimta, 146 kas už prieš susilaiko priimta, 148 kas už prieš susilaiko priimta, 150 kas už prieš susilaiko priimta, 151 kas už prieš susilaiko priimta, 138 kas už prieš susilaiko priimta, 140 kas už prieš susilaiko priimta, 141 kas už prieš susilaiko priimta, 144 kas už prieš susilaiko priimta, 145 kas už prieš susilaiko priimta, 149 kas už prieš susilaiko priimta. 154 kas už prieš susilaiko priimta, N kompromisas kas už prieš susilaiko priimta, Libe 12, antra dalis, kas už prieš susilaiko priimta, o kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, 166, kas už prieš susilaiko priimta, 172, kas už prieš susilaiko priimta, 175, kas už prieš susilaiko priimta, 178, kas už prieš susilaiko priimta. Imko 16, kas už prieš susilaiko priimta, 153, kas už prieš susilaiko priimta, 179, kas už prieš susilaiko priimta, Imko 21, kas kar, kartu su 182, kas už prieš susilaiko priimta, 183, kas už prieš susilaiko priimta, P kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, Libė 16, kas už prieš susilaiko priimta priimta. 186 kas už prieš susilaiko priimta, 188 kas už prieš susilaiko priimta, 195. Visgi 194 kas už prieš susilaiko priimta, 195 kas už prieš susilaiko priimta. 170 kas už prieš susilaiko priimta, 322 kas už prieš susilaiko priimta, Q kompromisas kas už prieš susilaiko priimta, Jūri ketvirtas kas už prieš susilaiko priimta, Jūri penktas kas už prieš susilaiko priimta, NV ketvirtas kas už prieš susilaiko priimta, NV penktas kas už prieš susilaiko atmesta, NV šeštas kas už prieš susilaiko priimta susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. NV9, kas už, prieš susilaiko. Atmesta. NV12, kas už, prieš pasitikrinkime dėl NV12 elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. 200. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 201. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. R kompromisas, kas už prieš susilaiko primta, 204, kas už prieš susilaiko primta, 205, kas už prieš pasitikinkime elektroniškai. Dėl 205 tikrinamės, baigiame balsuoti. Atmesta 206, kas už, prieš susilaiko priimta. S kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 210, kas už prieš susilaiko priimta, 211, kas už prieš susilaiko priimta, 214, kas už prieš susilaiko priimta, 216, kas už prieš susilaiko priimta, 223, kas už prieš susilaiko priimta, 224, kas už prieš susilaiko priimta. T kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Libė 17, kas už prieš susilaiko priimta. 232, kas už prieš susilaiko. Pasitikinkime elektroniškai. Kaip balsuojate, kaip APP balsuoja, nemačiau. Dėkui. Baigėme balsuoti. Matote, tai buvo svarbu. Dėkui. Atmesta, atsiprašau, ne, nemačiau jūsų visų. 234, kas už prieš susilaiko priimta. 235, kas už prieš susilaiko priimta, 243, kas už prieš susilaiko priimta, 244, kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 244. Baigiame balsuoti. Atmesta 245, kas už prieš susilaiko priimta. U kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 247, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Na, bet kokiu atveju reiktų pasitikrinti, baigėme balsuoti. atmesta. 246, kas už prieš susilaiko priimta. 260, kas už prieš susilaiko priimta. V kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. W kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, X kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, Y kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Libė 10, kas už prieš susilaiko priimta. 282, kas už prieš susilaiko priimtas. Z kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 287, kas už prieš susilaiko priimta. B kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta priimta, AC kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, AD kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, 311. Taip, atsiprašau, jūs visiškai teisus, kas, kas pasakė, kas buvo tas drasuolis. Angelika, labai dėkui, kad pastebėjot. Fantastiška. Mano klaida skirta buvo jums 304. Kas už prieš susilaiko priimta. AD kompromisas. Kas už prieš susilaiko priimta. 311. Kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 311. Baigiame balsuoti. Priimta. 317. Kas už prieš sulaiko. Turime pasitikrinti elektroniškai. Baigiame balsuoti. Priimta. AE kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, IMCO 3, kas už prieš susilaiko priimta, NV3, kas už prieš susilaiko atmesta, 323, kas už prieš susilaiko priimta, 326, kas už prieš susilaiko priimta. 329 kas už prieš susilaiko priimta, 330 kas už prieš susilaiko priimta, A kompromisas kas už prieš susilaiko priimta, 9 kas už prieš susilaiko priimta, 10 kas už prieš susilaiko priimta, 11 kas už norėtumėt pasitikrinti, dėl 10 gerai tikrinamės, dėl 10 Tikrinamės dėl dešimto, baigiame balsuoti. Priimta. Vienuoliktas, kas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas, kas už prieš susilaiko priimta. Penkioliktas, kas už prieš susilaiko priimta. Šešioliktas, kas už prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 16. Baigiame balsuoti. Priimta 17, kas už prieš susilaiko priimta, 18, kas už prieš susilaiko priimta, B kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 23 kas už prieš susilaiko primta, 24 kas už prieš susilaiko primta, 25 kas už prieš susilaiko primta, imko A kas už prieš susilaiko primta, imko C kas už prieš susilaiko primta, imko D kas už prieš susilaiko primta, imko E kas už prieš susilaiko primta, imko F kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime. Nes e, palas du kartus balsavo ir panašiai. Baigiame balsuoti. Priimta. MKG, kas už prieš susilaiko priimta. NVB, kas už prieš susilaiko priimta, NVC, kas už prieš susilaiko atmesta, NVD kas už prieš susilaiko priimta, NVE kas už prieš susilaiko priimta, NVF kas už prieš reiktų pasitikrinti dėl NVF. Baigiame balsuoti. Priimta NVG, kas už prieš silaiko na, ta pati dauguma, bet visgi pasitikrinkime. Greičiausiai bus taip pat. Baigiame balsuoti. Tai pri, priimta. NVH, kas už prieš susilaiko priimta, NVI, kas už prieš susilaiko priimta, NVJ, kas už prieš reiktų pasitikrinti dėl NVJ. Baigiame balsuoti atmesta. C kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 30, kas už, prieš susilaiko priimta. D kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 35, kas už, prieš susilaiko priimta. 36, kas už, prieš susilaiko priimta. 37, kas už, prieš. Pastikrinkime dėl 37. Baigiame balsuoti. Atmesta. 38. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 39. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 40. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 41. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 43. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 1. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 2. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 3. Kas už? prieš susilaiko priimta, ketvirtas už prieš susilaiko priimta, penktas kas už prieš susilaiko priimta, šeštas kas už prieš susilaiko priimta. Ir galtinis balsavimas dėl pranešimo projekto su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. didžiulė balsų persvara pritarta. Sveikinimai pranešėjai, bičiuliai, labai svarbus pranešimas, svarbus mūsų veiklai ateityje ES ir kalbant apie, taip pat apie veiklą visose komitetuose e, jau kitą kadenciją. Dabar pereiname prie sprendimo dėl energetinio efektyvumo. All of the United Kingdom from the European Union ir dėl pakeitimų padarytų dėl e, e, Junktinės karalystės išstojimo iš ES. Pranešėjas yra ponas Poche, balsuojame dėl bloko, viso pakeitimų bloko už, prieš, susilaiko, pritarta. Galutinis balsavimas dėl pasiūlymo su pakeitimais, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Turiu pasveikinti mūsų pranešėją, tačiau iš tikrųjų balsuojame dėl liūdnų dalykų. Na, bet kuriu atveju sveikinu Miroslavą. Toliau. E, nuomonė pranešimas dėl tarptų institucinių dėrybų pradžios. Pagal 669c straipsnį balsuojame, vardinis balsavimas, e, rezultatas teigiamas. Dėkoju Miroslavui. Dabar Eniza. ES kibernetinio saugumo aktas. Pranešė yra Angelika Nibler, ji yra su mumis. Balsuosime dėl tarpinio susitarimo, kuris buvo pasiektas per neformalų trilogą pagal atitinkamą taisyklę. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Puikus rezultatas. Kaip ir ankstesni rezultatai. Sveikinu Angeliką ir visus kitus, kurie prisidėjo prie, prie kibernetinio saugumo akto nagrinėjimo. Toliau Frederik Federle pasiūlymas dėl veiklos susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu EU įgyvendinimo ir šio domeno veikimo. Balsuojame dėl, dėl preliminaraus laikino sutarimo, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Sveikinu Frederiką, puikus rezultatas. Mm, bičiuliai, Noriu jūsų paklausti, ar įvertinote šį balsavimą, nes balsavimų iki mūsų kadencijos pabaigos liko nedaug. Tai buvo vienas paskutinių jų balsavimų. Taigi ačiū, bet ir toliau dabar vyksta įtre komiteto posėdis. Bičiuliai, dar du klausimas. Ne, dar vienas klausimas. Liko dar vienas klausimas. Per anksti baigiame darbą. Okay. Uh if you could disappear without any noise, please. If you want to disappear. Prašau išeiti iš salės tyliai, jeigu norite išeiti. Žinoma, mes norėtume, kad liktumėte, kad visi liktumėte šioje salėje. Gerai, pradėkime. Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo. Ne, Negaliu tęsti, sako pirmininkas. Point number eight on our agenda. Eight. Establishing. Aštuntas darbo tvarkės punktas. E, reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės e, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir nacionalinių koordinavimo centrų tinklas. Pranešėja yra E, Julija Reda pasiūlymą Europos komisija pateikė praėjusiu metu rugsėjį. Jis yra susijęs su e, būsima DFP. E, yra siekiama įsteigti naują įgyvendinimo agentūrą susijusią su kibernetinio saugumo aspektais Horizon Europe ir ir kitos programos, e, kitoje programoje. Taigi Europos horizontas ir skaitmeninė Europa. Šios dvi programos balsavimas e, plenarnėme posėdėje numatomas ne vėliau nei balandžio mėnesį ir siekiant, kad jis bus organizuojamas siekiant, kad naujasis parlamentas galėtų greitai baigti šį darbą. Mes visi žinome, kad kibernetinis saugumas yra labai svarbus dalykas. Pranešimo, dėl pranešimo projekto buvo pateikta 134 pakeitimai dėl komisijos pradinio teksto. Mes dabar diskusijai turime maždaug valandą. bet turime baigti ne vėliau negu 22.30. Taigi paprašysiu iš pradžių ponios Reda pradėti diskusiją. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegos, e, kolegoms, kurie nusprendė mm, pasilikti ir diskutuoti šį vėlyvą metą. E, taupydama laiką pasistengsiu, kad diskusija neužtruktų visą valandą, nepristatinėsiu visų 113 pakeitimų, pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą vieną kartą paminėsiu jo pavadinimą. Tai yra reglamentas, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir nacionalinių koordinavimo centrų tinklas. Aš visą tai vadinsiu CCCN. E, pasiūlymas pateiktas tikrai tinkamu laiku, kadangi gavome žinių apie saugumą paslaugų ir infrastruktūros, kuri naudojama praktiškai kasdien. Net ir vartotojų naudojami daug daiktų interneto prietaisai gali paveikti mus visus. Pavyzdžiui, 2016 metais buvo surinktas e, didelis e, atsisakymo teikti paslaugas išpolis ir E, tai paveikė skaitmeninio įrašymo įrenginius, kuriuos mes jau turime. E, mes naudojamės internetu, naudojame internetą bendravimui, kultūrai, e, siekdami dalyvauti visuomeninėme gyvenime ir didelė interneto dalis, kuri labai svarbi mūsų ekonomikai, yra grindžiama standartiniais komponentais, kuriais dalyjasi įvairūs gamintojai ir dauguma tų komponentų pradedant paprasčiausia infrastruktūra ir baigiant ryšiais, yra susijęs su mūsų bendruomenėmis ir jie taip pat grindžiami atviro kodo atv... infrastruktūra. Ir jeigu būtų problemų, tai poveikis kibernetiniam saugumui būtų milžiniškas. Dėl to siūloma, kad centras didintų programinės ir techninės įrangos atsparumą, uh, E, patikimumą, ypač e, e, čia turima galvoje atviro kodo, plačiai naudojama atviro kodo programinė įranga. Komisija mums sutikė galimybę numatyti, kaip turėtų atrodyti kibernetinio saugumo tinklas ar sistema Europoje nauji produktai ir paslaugos informacinių technologijų ryšių srityje daugiausiai yra kuriami mažose ir vidutinėse įmonėse. Ir mes turime pasinaudoti visų šių dalykų privalumais. Tačiau, žinoma, veikia ne tik man, mažos ir vidutinės įmonės, yra ir mokslininkų bendruomenė, kuriejai, kurie turi daug novatoriškų idėjų ir taip pat daug idėjų ateina ir iš pilietinės visuomenės, ir akademikų, mokslininkų. Todėl aš ir siūlau į kibernetinio saugumo kompetencijų bendruomenę, į centrą įtraukti ir pavienius mokslininkus ir pilietinę visuomenę. Grėsmės saugumui daro labai aišku poveikį piliečiams ir, žinoma, reikia galvoti ir apie etikus aspektus. Internete ne visada įmanoma išsiaiškinti, kuri, kuris, kuri struktūra, kuri įmonė surengė išpolį, iš tikrųjų gali būti manipuliuojama ir dėl to gali būti padarytos klaidingos e, išvados, dėl to kur buvo surinktas išpolis. Ir gaila, kad NATO ir kitos organizacijos naudojasi tradicinėmis priemonėmis, reaguodamos į kibernetinės grėsmės. Iš tikrųjų yra naudojamos priemonės, kurių negalima naudoti kariniams tikslams. Ir čia mes turime elgtis teisingai ir tiksliai, todėl aš prieštarauju komisijos pasiūlymui sudaryti sąlygas e, karinės ryties tyrimams ir projektams e, būtent per šį centrą. Aš nemanau, kad e, tai turėtų būti pagrindas ES programoms. Europos prioritetas yra skatinti demokratiją, įstatymų viršenybę, pagrindinės teisės ir laisvės visame pasaulyje. Todėl centro tikslas turėtų būti didinti tinklų atsparumą, vientisumą, e, o mm, agresyvios e, karinės programos iš tikrųjų kelia grėsmę visuomeniai ir tai e, Mm, e, informacinių ir ryšių technologijų e, saugumo priemonės gali būti naudingos, kalbant apie dviejopos paskirties produktus. Ir e, čia reikėtų pasitelkti centrus, kurie yra įsteigti, siekiant kontroliuoti dviejopos paskirties prekes. Centrui reikia kompetentingų darbuotojų ir reikėtų siekti atstovavimo uh, pusiausviros, taip pat tai pasitarnautų ir lygybei. Todėl aš džiaugiuosi, kad yra siūloma užtikrinti geografinių ir lyčių pagrindų subalansuotą atstovavimą centro institucijose. Ir galiausiai savo pranešime aš noriu Mm, pasakyti, kad parlamentas turi lygia, lygiomis teisėmis dalyvauti centro valdyme. Dėl terminų, pirmininkas jau minėjo, kad komisijos pasiūlymas buvo patvirtintas tik tai rugsėjo mėnesį, taigi nebus įmanoma Mm, užbaigti nagrinėti šio dosie ir surenkti visų trilogų iki kadencijos pabaigos. Taryba gali savo bendrai požiūrį patvirtinti kovo mėnesį, bet tada jau bus per vėlų pradėti trilogus ir balsuoti plenarinėme posėdėje iki rinkimų. Todėl mes norime, siekiame, kad parlamentas mm, savo poziciją per pirmąjį svarstymą patvirtintų dar per mm, šią kadenciją, o toliau būtų apie tai diskutuojama Liepos mėnesį. Ir tikimės, kad balsavimas įtre komitete bus vasario 19 dieną. Ir tam, žinoma, prireiks tinkamo visų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimo, kad būtų pasiektas greitas susitarimas. Ir dėl pozicijos po pirmojo svarstymo tikimės balsuoti kovo mėnesį. Uh, Dėkoju už jūsų pasisakymą, už pranešimo pristatymą. Dabar kalbės frakcijų atstovai, pirmiausia, Paul Rubich, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, iš pradžio norėčiau padėkoti pranešėjai, nes man atrodo, kad kaip tik šioje srityje reikia imti skubių veiksmų. Mes e, patyrėme, kad, galima, kad šioje srityje galima padaryti tikrai didelės žalos ir ta žala gali ateityje būti dar didesnė. E, mes inicijavome keturias, ketur, keturias studijas e, ir buvo oficialūs konkursai joms paskelbti. Todėl manau, kad mes turime e, tikrai gerą apžvalgą. Pirmoji ta studija yra automatizuotos sistemos. Tai yra, gal, čia sva, analizuojama, e, koks algoritmų kiekis e, gali būti perdirbamas ir man atrodo, kad ateityje tai bus labai svarbus klausimas, ypač politinėme ligmenyje, e, nes mes matome, kad kai informacija ateina iš kažkur už Europos lygų, e, ribų, mes ne, ne, negalime nustatyti, kas yra tos informacijos šaltinis, ar tai yra oficiali informacija, ar neoficiali, ar tai yra e, civilių asmenų, ar karinės pramonės, ar šiaip kažkokių pramonės koncertų. Toliau e, kitas, kita studija buvo sprendimų prieimimo galimybės ir iššūkiai, tai yra e, algoritmų skaidrumas ir jų hierarchija ateityje vaidins svarbu vaidmenį. Ir šita studija rodo, e, kokias galimybės mes turime ir kas yra iššūkiai. E, mes parengėme pasiūlymus E, algoritmų valdysenos, dėl algoritmų valdysenos skaidrumo, tai yra, ką būtų galima e, per teisėkuros aktus e, reglamentuoti ir ką, ką būtų prasminga reglamentuoti. Taip pat reikia nepamiršti ir sa, tokio savanoriško įsipareigojimo, e, bet e, politikų uždavinys turbūt būtų patikrinti, kas šiuo metu yra įmanoma, kalbant apie abipusį pripažinimą, kokiuose srityse dar trūksta harmonizavimo. Ir e, manau, būtent mes turime pateikti atitinkamas priemonės. Todėl e, studija dėl kibernetinio saugumo kaip bendros gynybos politikos dalies yra labai svarbi, nes mes čia kalbame apie, galimybė, apie tai, kokias galimybės turi e, civilė, civilinė pramonė ir e, karinė pramonė. Ir, e, kaip čia galėtų prisidėti mokslininkai ir mokslos moksliniai tyrimai, ypač kalbant apie dirbtinį intelektą ir dezinformacijos reglamentavimas e, pasitelkiant e, dirbtinį intelektą. Tai būtų paskutinė studija. Manau, kad šitos studijos puikiai papildo mūsų savos iniciatyvos pranešimą nes čia mes kalbame apie, nuolat apie tai, kad 28 valstybės narės kažkaip turėtų e, mažiau švaistyti e, mokesčių mokėtojų e, lėšas, todėl turėtų geriau koordinuoti veiksmus, todėl būtų svarbu pamastyti, kaip būtų galima sukurti saugumo sąrangą Europoje, kuri būtent atitiktų tą e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir mes siūlome e, trijų etapų e, tokią, tokį procesą, tai yra, kad būtų skelbiami atskiri konkursai programiniai įrangai ir saugumo sąrangai ir kas parengs geriausią sąrangą, tas galėtų laimėti tokius konkursus ir tada galėtų dalyvauti antrame etape. Tai yra e, instaliacijoje, e, instaliavime tų, tos programinės įrangos ar techninės įrangos. E, ir trečiasis etapas būtų tų sistemų priežiūra Ir e, čia sistemo priežiūros negalėtų daryti ta pati įmonė, kuri e, dalyvavo pirmose e, etapuose. Tai yra, čia turėtų būti visiškai nepriklausoma nauja kažkokia organizacija. Tokiu būdu mes bandome užtikrinti saugumą ir skaidrumą. Ir viena ir ir kalbant apie tas bendrovės, įmonės, kurios dalyvautų tokiuose konkursuose, mm, mažiausiai viena turėtų būti ES veikianti bendrovė. Tokiu būdu mes norime užtikrinti, kad atitinkamos kompetencijos būtų vystomos e, ir Europoje. Ir e, taip pat norėčiau pasinaudojęs progą padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Dėkoju, Pauli, už už šią kalbą. Ilga kalba, bet pristatėte visus e, mokslinius tyrimus ir tai reiškia, kad e, visiems kitiems taip pat bus laikas neribojamas. Visi turi turėti galimybę e, pasisakyti, pasakyti, ką nori. Kas yra sekantis mūsų kalbėtojų sąraše? Pone Grif, SRD frakcijos vardu. Neribotas kalbėjimo laikas. Dėkoju. Aš pabandysiu e, pasisakyti Janso Gaerio, mūsų šešėlinio pranešėjo e, vardu ir pristatydama jo e, nuomonę aš norėčiau padėkoti, pareikšti užuojautą visiems mūsų kolegoms iš Lenkijos dėl tos tragedijos, kuri įvyko vakar, dėl breksito Taip pat norėčiau komentuoti, yra labai liūdna, kad mes turėjome e, balsuoti dėl pranešimo dėl energetikos efektyvumo po breksito, bet dar yra vilties, tik rytoj bus bal, balsuojama ir aš tikiuosi, kad mes iki Liepos dar puikiai bendradarbiausime šiame komitete. S ir D frakcija sveikina komisijos pasiūlymą įsteigti kibernetinio saugumo kompetencijos centrą ir yra labai svarbu stiprinti konkurencingumą kibernetinio saugumo pramonės Europoje ir taip pat užtikrinti, kad Europa prisimtų lyderės vaidmenį ir kad ji efektyviai e, gintų tiek piliečius, tiek visą ūkį, visą ekonomiką nuo e, kibernetinių grėsmių. Todėl būtų labai svarbu, kad būtų įkurtas taip pat ir nacionalinių koordinavimo centrų tinklas. Norėčiau padėkoti ponai Redai e, už jos pranešimą. Mes pritarėme daugumai jos minčių pavyzdžiui, dėl holistinio požiūrio į kibernetinį saugumą, kad būtų taip pat įtrauktas ir e, piliečių apsaugojimo aspektas, kad būtų kreipiamas dėmesys taip pat išvietimą ir Taip pat yra keletas aspektų, kuriuos reiktų dar pasiaiškinti. Mes E, matome, kad reiktų su, sujungti e, kibernetinio saugumo pastangas civilinėme ir karinėme ligmenyje. E, tačiau Europos horizontas turi panašių projektų. Taip pat mes turėtume tam tikras priemonės naudoti savo mūsų prioritetams gynybos srityje. E, kalbant apie kibernetinį saugumą, e, mes žinome, kad e, yra ypatingai pažeidžiamų, pažeidžiamų sričių ir todėl mes esame už tai, kad būtų bendradarbiaujama su kitomis ES institucijomis šioje, šioje srityje nes kol kas komisija tam neskyrė tinkamo dėmesio. Toliau kitas esminis aspektas, mes norime, kad Europa prisimtų lyderės vaidmenį šioje, e, šioje srityje ir mes norėtume, kad tas e, kibernetinio saugumo kompetencijos centras e, veiktų Europos Sąjungoje ir taip pat E, galiu pasakyti, kad mes džiaugiamės bendradarbiavimu su e, pranešėjai pranešė ir šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Dėkoju už tai, kaip pristatėte kolegos e, nuomonę. Toliau ECR frakcija, ponas Tošinovski, kuris taip pat pasisakys kito kolegos vardu. Prašau, žodis jums. poděkovat paní zpravodajce za skutečně. Ačiū, Jerži. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Jie uh, tikrai pasiekė pažangos uh, šiuo dokumentu. Norėčiau paminėti porą dalykų. Uh, dėl kurių man kyla e, klausimų. Panereda yra, e, yra prieš e, dviejopą paskirtį, dėmesį sutelkė į civilinio panaudojimo paskirtį. Man atrodo, apie tai mes anksčiau diskutavome ir laikas paprastai rodo, kad pakei, reikia pakeitimų ir aš manau, kad kibernetinis saugumas ir kibernetinė gynyba pareikalaus tam tikro ryšio su gynybos sistemomis. Nes e, civilinių ir karinių dalykų negalima visiškai atskirti, kadangi uh, e, kibernetinės saugumas ir kibernetinė gynyba yra susiję. Ir todėl manau, kad ir, uh, civilinis ir karinis aspektas turi būti susijęti tarpusavėje. Antra, nemanau, kad e, valdyboje turėtų būti parlament, penki parlamento nariai. E, iš tiesų mes sprendėme šitą problemą susijusią e, su kitom agentūrom anksčiau ir aš nemanau, kad parlamento nariai turėtų būti valdybos nariai, kadangi reikia aukšto lygio ekspertinių žinių dėl balsavimo. Uh, teisų. Aš nemanau, kad komisijai turėtų tekti 50 procentų. Nes iš esmės tai reikštų, kad komisija turi veto teisę. Na, ir dar dėl atskirų valstybių narių atstovavimo atsižvelgiant jų finansinį įnašų dalį turbūt nebūtų geras sprendimas. Enisa tampa tarsi visos Europos centru šioje srityje. Manau, kad daugiau atvirumo, daugiau bendradarbiavimo su draugiškom trečiosiom šalim būtų neblogas sprendimas. Dar kartą ačiū pranešėjai ir lauksim tolimesnio bendradarbiavimo. Um... Labai ačiū uh, kolegai uh, Angelika Nibler užaldė prisijims uh, atsakomybę. A, a, ačiū, tikrai nekalbėsiu neribotai, kalb... pasistengsiu kalbėti kaip manoma trumpiau ir glaušiau. Visų pirma, ačiū pranešėjai už pranešimo projektą. Ačiū ir už kolegų pastabas. Dabar susidarome vaizdą, kurio linkme eina kiekviena iš frakcijų. Ką ypač sveikinu pranešimo projekte, tai vaidmenį suteikti Europos parlamentui, kad būtų galima pasiekti daugiau skaidrumo valdysenoje srityje, taip pat yra daugiau dėrėjimo dabartinio pasiūlymo su galiojančia politikos sąranga, ypač turint galvoje, kad Anisa labiau įtraukiama atsižvelgiant į tai, kokiu naujoviu atnešė kibernetinio saugumas ir taip pat atkreipiu dėmesį ir tai, kad yra numatytas vienodas atstovavimas visų kibernetinės E, bendruomenės e, dalyvių. Ir dar ką e, kolegos minėjo, tai reikėtų kalbėti apri, apsiribojimo pasiūlyme civilinė paskirtimi, nes ir mano frakcijos nuomonė tai padarytų žalos pačios iniciatyvos tikslai. Iš tiesų nebūtų galimybės gauti finansavimo iš kitų šaltinių, kai, kai galimas ir karinis, ir civilinis panaudojimas, tačiau taip pat ne, nebus galima suburti ir visų žinių kibernetinio saugumo srityje. 2 <clears throat> milijardai bus numatyti kibernetiniam saugumui skaitmeninės Europos programoje ir tas lėšas valdys kibernetinio saugumo kompetencijos centras ir todėl aš manau, kad reikia koordinavimo tarp paties centro, nacionalinių centrų ir Europos skaitmeninių inovacijų centrų, kurie bus sukurti pagal skaitinės Europos programą. Tai iš tiesų reikės įdėti nemažai pastangų, kad būtų galima užtikrinti šią sinergiją kad būtų galima tuo pasinaudoti. Tačiau aš manau, kad mūsų užduotis pasirūpinti, kad tai būtų daroma tinkamai. Tai iš tiesų lauksime veiksmingo bendradarbiavimo su pranešėjai ir visais šešėliniais pranešėjais. Um. Next speaker. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Kokličiak, vicepirmininkas. Ačiū pirmininkė. Pasinaudosiu vertimu iš čekų kalbos, kurį šiandien turiu, skirtingai ne per praėjusi posėdį, nenoriu kartoti to, ką sakė kolegos Man problemų kelia dviejopos paskirties technologijos. Kitas dalykas. Čekijoje yra įsikūrusi viena didžiausių agentūrų e, dirbančių kibernetinio saugumo srityje. Todėl, manau, būtų naudinga, naudingas to lygus vienodas atstovavimas. Ji ne, jo neturėtų lemti atskiros biudžeto eilutės visos valstybės narės turėtų būti atstovaujamos vienodai, nes jos turi lygias teisės. O kalbant apie tai, ką sakė kolegė iš Junktinės karalystės, aš manau, kad bendradarbiavimas bus tęsiamas ir bus bendradarbiaujama ne tik su Junktinė karalystė. Kibernetinis saugumas yra pasaulinė problema, susijusi ne tik su ES, JAV, Rusija ar Japonija. Manau, kad e, Daugelis institucijų turės e, bendradarbiauti, nepaisant jų ideologijų. Nes saugumo reikia visiems. Ačiū, ačiū Joromirai už pasisakymą. Kolegos. Taigi pirmininkaujantį Austriją, pirmininkavusios Austrijos atstovė ir NF frakcijos e, atstovė, ponia Kapil. Dėkoju. Pone pirmininkė, galbūt Austrija yra labai suinteresuota kibernetinio saugumo centru, nes aš jau esu trečia e, kalbėtoja iš Austrijos. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams. Man atrodo, tikrai yra labai svarbu, kad dar šioje parlamento kadencijoje mes patvirtintume šį teisėkuros e, projektą, kad jį pabaigtume. Ir e, labai svarbu, kad ši tema ir toliau būtų aktuali Europos e, Sąjungoje, būtų ją kalbama ir kad ir toliau e, e, būtų kontroliuojama nacionalinių koordinavimų centrų tinklo veikla ir kad būtų, nauj, būtų siūlomi nauji sprendimai naujos sistemos kibernetinio saugumo srityje, nes mes žinome, kiek žalos padaro mažesni ar didesni išpoliai E, e, kibernetiniai, kibernetiniai išpoliai. Ir iš šio pranešimo mes matome, kad Enisa tarsi yra perkrauta ir todėl mes turime paieškoti kažkokio naujo e, kelio. Tas kompetencijų centras turėtų būti svarbiausia įgyvendinimo vieta ir ten turėtų suplaukti biudžeto lėšos iš e, skaitmeninės Europos ir iš Europos horizonto. Ir mes matysime, kokie svarbus tie kompetencijos centrai šioje srityje. Ir aš jau paminėjau Enisa, e, taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turėtume pabrėžti, pabrėžti, kad mums reikia skatinti saveikumą, sinergiją šioje srityje, e, skatinti bendradarbiavimą. E, taip pat turime e, naudotis atitinkamomis priemonėmis, jau esamomis priemonėmis, nes mes prarandame lėšas ir taip pat ekspertizės žinias, kai yra dubliuojami, dubliuojamos tam tikros veiklos. Ir taip pat jau buvo kolegų minėta, e, tai e, ta e, valdyba nebūtinai tai turėtų, ten turėtų dirbti penki Europos parlamento nariai toje valdyboje ir nežinau, ar komisija turėtų turėti tokią pat balso teisę kaip valstybės narės ir veto teisę. E, turbūt visi nariai turėtų turėti vienodas teises. Nežinau, čia man dar kyla abejonių dėl, šitų, dėl šito punkto, bet aš tikiuosi, kad kitame šešėlinių pranešėjų susitikime mes. E, Nuspręsime, koks, kaip, kaip reiktų elgtis šioje srityje. Dėkoju. Ar dar kas nors nori pasisakyti? Niekas iš Austrijos daugiau nenori pasisakyti ir šiaip turbūt niekas nenori. Europos komisijos vardu kalbės e, Connect generalinio direktorato atstovas ponas Gonzales Sančeš. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mrs. Reda, for... Ačiū pirmininkė, dėkoju poniai Reda už šį pranešimą. Ačiū tiems kurie pasisakė ir iš esmės pritarė komisijos pasiūlymui. Labai už tai Jums dėkoju. Pasižymėjau keletą pastabų, kurias norėčiau pakomentuoti. Visų pirma, mažų ir vidutinių įmonių klausimas. Keletas Jūsų akcentavote jį. Iš tikrųjų, tai visiškai atitinka mūsų pasiūlymo principus ir atkreipiau dėmesį, kad ir ponios Reda pranešime akcentuojama atvirojo kodo programinė įranga. Ir, ir aš m, mm, tam noriu pritarti. Taip pat buvo keliamas atstovavimo klausimas, reprezentatyvumo klausimas. Jį keliate keletas jūsų. Komisija apie tai taip pat galvoja. Vienintelis dalykas, kurį čia reikia padaryti, tai rasti tinkamą pusiausvirą turėti gerą atstovavimą ir suvaldomas struktūras. Svarbiausias dalykas čia turėti reikiamų specializuotų žinių patirties. O šiaip pritariu, kad reikia siekti gero reprezentatyvumo ir žinoma ir Europos parlamentas turėtų galėti pareikšti savo nuomonę ir dalyvauti sistemoje. Dėl gynybos aspektų, juos taip pat keletas jūsų minėjote, Noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, čia kalbame apie struktūrą, kuri numatys politinę kryptį ir ypač tvarkys finansus. Ir tekste labai aiškiai pasakyta, kad e, taisyklės, kuriomis bus vadovavimas, bus finansavimo programos taisyklės. Tai bus e, Horizontas 2020 ir skaitmenės Europos programos taisyklės, bet taip pat čia gali būti taikomos ir kitos programos. Kalbant apie papildomumą su Enisa veikla, žinoma, tai įeina į bendrą sistemą. Buvo taip pat paminėtas ir komisijos vaidmuo, ir komisijos balsavimas. Iš tikrųjų, šiame pasiūlyme kalbame apie ES finansavimą ir valstybių narių papildomas lėšas. Ir čia komisija savotiškai atsisako iniciatyvos teisės Komisija yra tiesiog biudžeto vykdymo prižiūrėtoje, dėl to gali reikšti savo nuomonę. Ir paskutinis dalykas dėrybų pradžia šios kadencijos metu. Na, suprantame, kokiu iššūkiu kyla, bet dirbame su taryba ir jeigu tik bus įmanoma, pasistengsime pasiekti šiek tiek daugiau nei susitarimas po pirmojo svarstymo parlamente. Ir komisija darys viską, ką galės, kad prasidėtų dėrybos. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū Jums už pastabas. Turbūt mūsų ketinimai yra tokie patys kaip Europos komisijos. Dabar žodis Julijai pranešėjai. Mm, laiko apribojimų nėra, turbūt suprantate. Na, jeigu per ilgai kalbėsiu, žmonės tiesiog pradės eiti iš salės. Ačiū visiems už konstruktyves pastabas. Manau, kad visi linkstame prie to, kad pritartume naujai struktūrai, bet e, stengiam, stengsimės, kad ji nepakenktų Enisa funkcijų, kuri e, Enis atlieka labiau praktinės užduotis. Čia labiau kalbame apie finansavimo paskirstimą. Buvo iškelta ir sudėtingesnių klausimų susijusių su gynyba, su santykiu su įvairiais biudžetais. Manau, mes visi sutarėme, kad e, horizontas, Europos horizonto programą ir skaitmeninės Europos programą reglamentoja labai aiškios taisyklės ir jų lėšos neturi būti skiriamos gynybai. Na, į šį pasiūlymą neturi būti įtrauktas finansavimas puolamosioms karinėms technologijoms, nes aš manau, kad jos labiau pakenkia kibernetiniam saugumui, nei jam padeda. Ir aš taip pat gana skeptiškai vertinu tai, kaip bus galima vykdyti sutarties įsipareigojimus, jeigu finansavimas bus skiriamas infrastruktūrai, kurios negalima naudoti gynybai, bet e, ta struktūra galės paskirstyti ir naudoti lėšas, kurios yra numatytos gynybai. Taigi galbūt reikės e, čia paieškoti būdų, kaip išspręsti šią neišsprendžiamą problemą. Mes tikrai turime vadovautis e, sutartyje numatytais įsipareigojimais ir siekti, kad civilinėms reikmėms skirti pinigai būtų ir leidžiami civilinėms reikmėms. Ačiū. Dėkoju. Mm, bičiuliai. Ačiū Jums visiems. 2018 m. sausio 16 diena vidurdienis yra terminas teikti pakeitimus. Kitas įtre komiteto posėdis vyks e, sausio 23 dieną. Ir sausio 24 dieną mūsų posėdis gali būti sutrumpintas, o gal net ir atšauktas. Tačiau sausio 23 dieną tikrai posėdžiausime. Tikrai vyks įtrė komiteto posėdis. Ačiū ir viso gero.